dabar pradėsime balsavimą. E, pirmiausia, balsuosime e, dėl ombudsmeno rinkimų. Taigi, pirmiausia, turime išrinkti ombudsmeną. Norėčiau paprašyti jūsų dėmesio, nes turime pabandyti parodyti pasauliui, kad Mes esame parlamentas, kuris yra orientuotas į ateities technologijas. Taigi balsuosime elektroniniu būdu. E, Jūs visi du kartus gavote balsavimo taisyklės, vieną kartą gavote raštu, popierinėme formate ir taip pat buvo atsiųstas atitinkamas laiškas, elektroninis laiškas. Tačiau nepaisant to, norėčiau pasakyti, kad kai pradėsime balsavimą, jūsų ekranuose e, jūs savo ekranuose matysite štai tokį vaizdą. Ten bus parašyta, ap, ką mes, e, už ką, dėl ko mes balsuojame. Taip pat e, matysite kandidatų sąrašą ir vietų skaičių. Tai yra e, balsų, kuriuos galima atiduoti e, skaičių. Reiškia, jūs galite atiduoti vieną balsą. Čia nebus. E, balsavimas pagal sąrašą, jūs galite atiduoti vieną vienintelį balsą. Su žydra rodiklė pažymėkite e, to kandidato pavardę, už kurį jūs norite balsuoti. Ta žydra rodiklė ar mėlyna rodiklė yra dešinėje pusėje jūsų ekrano. Taip pat jūs galėsite balsuoti balsuoti, jūs galėsite balsuoti tada, kai su ta rodiklė susirasite e, tą kandidatą, e, už kurį norite balsuoti. Tada galėsite už jį balsuoti, bet galima balsuoti tik už. Jūs negalite balsuoti nei prieš, nei, susira, nei susilaikyti. Tai yra, galite susilaikyti, bet negalite balsuoti prieš. Taigi jūs turite kursorium susirasti atitinkamą pavardę, tada prie. E, Tada galėsite balsuoti uh, už tą žmogą. Pavyzdžiui, e, jeigu jūs, e, kai pasižymėsite už, pavyzdžiui, pona Placido Domingo, Placido Domingo, jūs e, ten prie jo pavardės užsidegs žvaigždutė atitinkama ir tada su spaud, spausdami e, mėlyną mygtuką jūs galėsite e, balsuoti. E, kai nubalsuosite, žvaigždutė dings, bet niekas negalės matyti, už ką balsavote. Atrodo, kad paaiškinau viską, ką reikėjo paaiškinti. E, norėčiau paklausti, ar kas nors nesuprato, kaip reikia balsuoti. Sehr schön. Ja, bitte sehr. Prašau. E, panie e, przewodniczący myślę że nie taktem jest. pone pirmininke manau kad į sąrašą įrašyti lučiano pavaroti pavardę yra kiek netaktiška. Diese Liste. Okay. Hat jemand etwas zur Technik noch zu fragen? Ar kas nors dar turi kokių klausimų? Matau, kad ne. Tai tuomet dabar atliksime bandomą į balsavimą bandomojo balsavimo metu jūs pamatysite pavardės, jūs galite išsirinkti vieną pavardę, taip kaip aš jums e, pristačiau taisyklės. Tas e, bandomasis balsavimas yra reikalingas pagal 204 darbo tvarkos taisyklę, nes pagal e, tą taisyklę mes prieš balsavimą turime įsitikinti, kad mažiausiai pusė parlamento narių dalyvauja balsavime. Man atrodo, kad taip ir yra, tačiau vis tik turi turime padaryti bandomąjį balsavimą, kad pamatytume, kiek E, ba, dalyvauja žmonių. Jūs gausite atitinkamų e, menininkų sąrašą, iš jų galite išsirinkti jums patinkančią e, pavardę. Ne vieno iš tų asmenų nėra tarp mūsų, bet manau, kad mes galime pasirinkti ką nors iš jų. E, taigi dabar yra bandomasis balsavimas, pradedame bandomąjį balsavimą. Monsieur le Président. Wenn Sie abgestimmt haben, leuchtet die blaue Lampe auf. Kai baigėte balsuoti, užsidega mėlyna lemputė, jūs tą matote, tai reiškia, kad balsavimas įvyko. Taigi dabar klausiu, ar visi balsavote? Tai tuomet balsavimas baigtas.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 rinksime ombudsmeną, tačiau turime šiek tiek palaukti, kol bus perprogramuota sistema. Galėčiau, dabar per tą laiką perskaitysiu kandidatus. E, patikrinus kandidatų E, atitinkamus įgaliojimus yra pateikiamas toks sąrašas. Ponas Alex Brenningmeier, ponas Markus Jäger, ponė Rija Omen Ruiten, ponė Emily O'Reilly, ponė Dagmar Rotbeirent ir ponas Francesco Speroni. E, man pranešė, kad sistema paruošta, taigi galime pradėti balsuoti. Ar visi parlamentarai atidavė savo balsą? Klausiu dar kartą, ar visi balsavote? Taip. Trečią kartą klausiu, ar visi balsavote. Tuomet balsavimas baigtas. Abgegeben wurden 635 stimmen. 635 balsai, 78 susilaiko, dauguma yra 318 balsų. Nebuvo pasiekta balsų dauguma dėl ne vieno kandidato, todėl mums reikia antrojo etapo. Ja, Sie haben recht. Entschuldigung, ich habe mich vertan. Jūs teisus, atsiprašau, aš suklydau. 713 balsavusiųjų. So, meine Damen und Herren, da Taigi, ponios ir ponai, kadangi pirmame etape neišrinkome, e, nieko niekas nesurinko balsų daugumos, tai rytoj bus antrasis e, balsavimas. Dėkoju. Dabar balsuosime dėl ponios Rodberen pranešimo dėl parlamentarų statuto pakeitimo. Visų pirma, balsuosime dėl pirmojo pakeitimo boko. Tai yra atitinkamai pakeisti pakeitimai. 78 pakeistas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antrasis blokas atkrenta. Kaip ir 79 pakeitimas. Dabar balsuosime dėl pakeisto komisijos pasiūlymo. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Toliau balsuojame dėl teisėkuros rezoliucijos. Vardinis balsavimas pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pranešimas priimtas. Ponas komisaras Šefkovič prašo žodžio. Prašau, ponė Šefkovič. Much, like to... Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasinaudoti šią progą ir padėkoti Jums, ponė pirmininkė, Jums pačiam ir Europos parlamentui už paramą šiuose sunkiuose dėrybose. Žinau, kad jūs vykdyti labai kvalifikuotas darybas dėl viso paketo susijusių daugiametė finansinė programa. Taip pat norėčiau padėkoti kuo nuoširdžiausiai pranešėjai poniai Dagmarot Berent ir jos šešėlėms pranešėjams, poniai Baltazar, Rikteberger ir kitiems, poniai Speronė ir kitiems pranešėjams, nes jie iš tikrųjų dirbo labai sunkiai, nes buvo jaučiamas didelis laiko spaudimas Jie iš tikrųjų nuveikė puikų darbą. Džiaugiuosi šios dienos balsavimo, ponė pirmininkė, nes patvirtinus šį statutą, patvirtinus administracinę reformą, mes aiškiai parodėsim, kad Europos Sąjungos e, institucijų tarnybos e, yra piliečių pusėje, nes pavyks sutaupyti daugiau lėšų, pavyks modernizuoti ES e, institucijų tarnybą. Mes galėsime priimti darbą aukštos kvalifikacijos darbuotojus ir tuo pat metu e, mes parodysime, kad dirbti ES institucijose reiškia pademonstruoti tvirtą atsidavimą ES institucijoms ir taip pat tai reiškia aukštą kvalifikaciją, nes atrankos procedūra yra iš tikrųjų labai reikli. Tai reiškia taip pat, kad ir tie žmonės bus pasirengę dirbti tiek, kiek reikia, Jums leidus, norėčiau apibendrinti pasakydamas, jog aš tikiuosi, kad pakeitus, e, atlikus tos pakeitimus, ES institucijų tarnybos dirbs daug efektyviau šiomis krizės sąlygomis ir bus galima iš jos išeiti kuo greičiau tarnybų dėka. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju.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 grupės gavau prašymą paskirti poną Gurjanič Afeto nariu. Ar kas nors prieštarautų? Ne, tuomet patvirtinam kandidatūrą. Dabar e, rekomendacija.